Pereiname prie kito klausimo, laivo skendimas prie Libijos krantų. Ponas Baro turi žodį. Ponas Baro, ačiū ponė pirmininkė. Su liūdėsiu Europos komisija sužinojo, kad sekmadienį Libijo, prie Libijos krantų nuskendo laivas. Pagal kai kuriuos šaltinius 257 žmonės buvo tame nuskendusiame laive didžioji dalis jų yra laikomi dingusiais be žinios. Komisija norėtų išreikšti savo užuojautą šios humanitarinės katastrofos aukoms, taip pat reiškėme savo nepasitenkinimą pykti dėl to, kad tokie dalykai vyksta. E, atsakingi už tai turėtų būti tie vedliai, nelegalūs vedliai, kurie migrantus gabena E, jūromis ir jų prie Libijos krantų yra tikrai daug. Tai yra tas reiškinys, kuris bėgams, bėgant metams intensyvėja. Komisija kviečia visas suinteresuotas pusės <clears throat> dėti pastangas, kad ši praktika būtų nutraukta. Libija čia turi taip pat suvaidinti esminį vaidmenį. Ji turi ryštingiau ir efektyviau įsitraukti į kovą prie, savo teritorijoje e, prieš nelegalius migrantų vedlius. Svarbu užtikrinti, kad juos pakrantys tokie dalykai neįvyktų. Svarbu, kad laivai prašantis pagalbos sulauktų pagalbos iš Libijos. Kad pagal savo prisimtus įsipareigojimus 69 metų Panafrikos konvencija Libija teiktų pagalbą jūroje skęstantiems žmonėms. Ji tą konvenciją yra pasirašiusi. Taigi, Libija čia tenka prisimti atsakomybę, turimtis efektyvių priemonių. Bendradarbiaudama su ES ir jos valstybėmis narėmis, norėčiau pasakyti, kad mes pasiūlėme Mes siūlėme vis didesnę finansinę pagalbą Libijai, augančią finansinę pagalbą, tačiau yra akivaizdu, kad Libijos valdžios struktūros šią pagalbą naudoja ko naudoja siekdamos užtikrinti savo pasienio apsaugą. Libijos valdžia taip pat turi renkti geresnės infrastruktūras pabėgėliams priimti pagal tarptautinės teisės normas. Aišku, ES yra pasirengusi bendradarbiauti ir padėti viduržėmio jūroje sulaikyti nelegalius laivus. Pastarojų metų Nautilus ir Hermes laivai uh, atliko tam tikrą reidą Frontex uh, Išorės sienų apsaugos agentūra e, turės sumokėti 24 milijonus eurų už šias patruliavimo misijas. Europos komisija kviečia visas valstybės narės bendradarbiauti vykdant šios, du, veiks, šios abu veiksmus. Reikėtų, kad valstybės narės konkrečiai pareikštų savo solidarumą Italijai ir Maltai, nes šios šalis labai kenčia nuo migrantų srauto iš Libijos. Libija taip pat turi prisimti atsakomybę nelegalių migrantų readmisijos srityje. Ji taip pat turi priimti tuos migrantus, kurie tranzitu keliauja per jos teritoriją. <clears throat> Mes pažymėjome, kad Italijos administracijos atstovai mano, kad galėtų nuo gegužės 15 dienos kartu su Libijos laivynu būti rengiamos misijos jūroje prie, misijo, prie Libijos krantų, kad būtų galima nelegalius laivus sulaikyti. Sveikiname Italijos administracijos paramą Libijos laivynui šiuo klausimu. Tačiau be šių skubos priemonių komisija mano, kad prioritetinis dalykas turėtų būti žmogiškas šių problemų sprendimas. Migrantai patikė savo gyvybę nelegaliems vedliams be jokių skrupulų, o jie patys tuo tarpu yra nukentėję žmonės bėgantis nuo persekiojimo ar karo. Mes e, norėtume, kad šių pastarų dienų įvykiai sukeltų visose mūsų valstybėse narėse daugiau suvokimo, sužadintų daugiau suvokimo, kokia skaudi tai yra situacija kad galėtume kartu su valstybėmis narėmis, remiant Europos parlamentui, parengti reikiamą programą. Stoholmo programą, kur būtų kalbama apie to bendro požiūrio imigracijos politiką prioritetus. O tas bendras požiūris yra reikalingas, kad būtų galima parengti ilgalaikę strategiją susijusią su migrantų srautų valdymu. Ten būtina atsižvelgti į pačias skaužiausias situacijas. Kita vertus, ši strategija turi padėti pagilinti dialogą su Afrikos partneriais pagal rabato procesą, plėtojant santykius tarp ES ir Afrikos sąjungos. Visiems kartu reikia rasti bendrus atsakymus į šiuos iššūkius. Visiems kartu reikia pasinaudoti tuo šansu, kurį suteikia legali migracija. Tai gali būti puikia proga ir ES, ir tom šalims, iš kurių migrantai atvyksta. Ta strategija turi taip pat e, mobilizuoti papildomus resursus, intensyvinant bendradarbiavimą su tranzito valstybėmis ir kilmės šalimis, iš kurių atvyksta migrantai, kad būtų kovojama su nelegaliais prekiautojais žmonėmis. Aišku, migrantų teisės visais atvejais turi būti gerbiamos ir užtikrinamos. Migracijos tinkama politika padės tinkamiau valdyti migrantų srautus ir padėti, e, tai taip pat padės palengvinti atvykimą ES žmonėms, kurie keliauja legaliai ir legaliai prašo prieglopščio ES. Svarbu čia bendradarbiauti ir su trečiosiomis valstybėmis. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, aš prieš porą savaičių lankiausi Lampedūzoje ir Maltoje. Turėčiau pasakyti, kad savo akimis mačiau, savo ausimis girdėjau, kokias dramas pergyvena tie žmonės, nes tie nelegalūs vedliai e, neturi jokių skrupulų. Žmonės patikėm savo gyvybės, kad galėtų patekti į Europą. Ir čia norėčiau pasakyti, kad po to pastaro incidento mes tikrai turime dar rimčiau vertinti šias problemas. Ir turime būtinai reaguoti į šias skaudžias situacijas. Turime matyti, kaip, kaip spręsti šias problemas dėl kurių žūsta žmonės. Tad dėkoju Europos parlamentui už tai, kad kreipėsi savo deklaraciją į Europos komisiją. Noriu dar kartą patvirtinti Europos parlamentui, kad aš asmeniškai imsiuosi e, žingsnių artimiausių metų, kad būtų galima ateityje išvengti tokių tragedijų. Dėkoju uždėmesi. Merci, monsieur le commissaire. Monsieur Diaz de... Ačiū komisarė Diaz Damera. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Šiandieną mes pademonstravome solidarumą su viduržėmio jūros šalių žmonėmis, suteikėme jiems daugiau vilties tiems žmonėms, kurie buvo klaidinami, nes tai yra nekaltos aukos. Jie tikrai ne patys pasirinko atvažiuoti iš ten, iš kur atvažiavo. Tokį likimą jiems suklosti aplinkybės. Atlantas, kanalų, salos tampa tokiu regionu, kuriame pilna pavojų tas pavojus klinda net ir į pakrantės. ES turi daryti viską, kad tokių tragedijų būtų išvengta. Mes e, daug ką darome, tačiau tai nieko e, gero neduoda. Rezultatai baisus. Matėme iš Libijos pavyzdžio, kokio, kokie rezultatai baisus. Mūsų politika ribota, jokių stebuklingų receptų, kaip iš tos situacijos išbristi, nėra. Mums reikalinga efektyvi politika, mums reikia bendradarbiavimo politikos su kilmės šalimis, su tranzito šalimis. Mes turime geriau parodyti, kokius privalumus duoda legali ir tvarkoma migracija. Ir netgi krizės laikotarpiu mes turime e, bendradarbiauti su kilmės šalimis ir su tranzito šalimis laikinus susitarimus reikia su jomis pasirašyti ir reikia pasirašyti atitinkamus susitarimus kovai su e, nele, e, besiverčiančiais nelegalia priekyba žmonėmis. E, tokius veiksmus reikia geriau dotuoti, nes e, dabar kol kas tai tikrai viskas, e, tai, tai ką mes turime, yra nepakankama. Reikės Frontexą sustiprinti. Net turime apsiriboti vien tik tais ketinimų protokolais. Reikia mums efektyvaus pro, e, instrumento, kuris galėtų mums padėti sureguliuoti patiriamus spaudimus. Nautilius Hermes kainuoja 24 milijonus eurų. Ir tai reiškia, kad mes turėsime daugiau priemonių, kurias pasitelkę galėsime spręsti problemą. Venkime sakyti, darykime tą ar aną. Reikia imtis atsakomybės, nors tą padaryti tikrai labai sunku. Pone Dijas Demera. Ačiū pirmininkė. Šiandieną kalbame apie daugiau negu 500 dingusių žmonių. Tai yra didžiausia tragedija jūroje po antro pasaulinio karo. E, skaičiai tikrai įspūdingi. Tačiau Europa atrodo nelabai tuo domis, domisi. Italija, sakykime, buvo pasirašiusi dvi šalės dvišalius susitarimus su E, Libija buvo pasirašiusi, tačiau tai nieko neišsprendžia, nes tie dvišaliai susitarimai leidžia labai įvairius duomenis surinkti e, apie investicijų įsipareigojimus. E, jie nukreipti ir kovai su migracijos srautais, tačiau atrodo, kad kaip tik tais dabar dėl tų susitarimų į Italiją E, plaukia daugiau nelegalių migrantų. Ir visiškai įmanoma, kad jeigu tie milijonai e, dolerių nepasieks tikslo, tai vietoj tų milijonų dolerių plūstelės milijonai nelegalų. Labai atvirai yra rodoma apie tai, kaip vyriausybės kai kurios Europoje žaidžia su ugnimi, tą matome per televiziją ir jeigu Europa labai greitai nesims pozityvios teigiamos politikos, kuri dėrėtų su mūsų vertybėmis, tai tikrai nepakaks užsikimšti ausų ir nebegirdėti tos informacijos, kaip kad darome pastaruoju metu nes viduržėmio jūra tampa tarsi bendru kapu. Beje, šita jūra labai susijusi su Europos likimu. Ačiū, ponė Napolitano. Ponė Napolitano. Gerard Dupre, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, savo frakcijos vardu aš taip pat noriu pagerbti šių skurdo aukų likimą. Valstybės cinizmo nerūpestingumo yra aukos. Tačiau užuojautos nepakanka, reikia žvelgti realybę blaiviai. O realybė yra štai kokia, ponė pirmininkė, ES sienos pietuose nebėra e, Europoje, jos persikėlė į Afrikos žemyną. Jeigu laivai išplaukia iš Afrikos krantų, pasirinkimas belieka vienas migrantams mirtis arba nelegalo dalė, jeigu pasiseka atplaukti iki Europos krantų. Daugeliu atveju tiesa jie išsiunčiami atgal. Ir šios besikartončios dramos nesiliaus, kol ES pagaliau neims dėrėti su tranzito valstybėmis ir kilmės valstybėmis dėl partnerystės sutarčių, kuriuose bus bent trys svarbus elementai. Pirmiausia, rimta sienų apsauga, tačiau Kita vertus, jeigu nebus siūloma legali migracija ir jeigu nebus siūlomi plėtros projektai kilmės ir tranzito šalims, jeigu to nebus, tai tuomet jūra ir toliau bus nelegalų kapinėmis, o mes bejėgiškai stebėsime, tik galėdami tik užjausti. Dėkui. Ačiū ponui Dupre, žaliųjų frakcijos vardu, Pone Fliotru kalbės. Pone pirmininkė, kas jie buvo, kiek jų, kiek jų buvo, iš kur, ar jie turėjo žmonas, vaikus, ar jie buvo pabėgėliai ar ne, ar pasieniečiai bandė sutrukdyti, ar žvėjai bandė uh, praplaukti pro tos laivus, ar jie matė juos. Na, aišku, viena, ta dram, tos dramos detalės nežinomos. Tačiau žinome, kad tie, kurie žuvo, prisijungė prie tų, kurie jau yra žuvę anksčiau, bandydami pasiekti ES krantus. Tūkstančiai migrantų nežmoniškomis sąlygomis, pavojingomis sąlygomis palieka savo šalį ir plaukia Europos linkui. Kodėl? Todėl, kad palieka savo pavojingą šalį, skurdžią šalį ir įplaukia iškoti geresnio gyvenimo. Dėl to, kad išdryso svajoti, jie žūsta. Na taip, turime priemonės kovai su migracija ir dėl to migrantai renkasi vis mažiau saugius kelius, kad ištrūktų iš savo šalyje vyraujančio skurdo ir nevilties. Italija ir aišku, sulaukia daugiausia migrantų. Europos Sąjunga nusprendė e, dažnai neatsakingoms valstybėms patikėti didelę dalį migrantų, valdymo, migrantų srautų valdymo politikos. Klausimas būtų todėl toks, ar Europa yra pasirengusi prisimti ir atsakyti už šitokio savo pasirinkimo pasiekmes. Nežinau, dėl to klausiu valstybių narių ir Europos komisijos ką galime padaryti. Raginu visus imtis priemonių, kad būtų galima atlikti šio laivo skendimo tyrimą, tinkamą tyrimą. Antra, pasitelkti tarptautinę jūros teisę, pagal kurią kiekvienas prašantis jūroje pagalbos turi sulaukti. Septyni žvėjai iš Tuniso ir toliau tebėra teis, vyksta teismo procesas, jie teisiami. Turi būti imtas priemonių prieš valstybės, kur neužtikrinama žmogaus teisės. Kiekvieno žmogaus teisė palikti šalį ir išvykti kitur turi būti e, ginama. Jie turi teisę prašytis būti priimami bet kokioje šalyje. Žmonės, kurie skęsta jūroje, nebūtinai yra nelegalus migrantai. Ir penkta, svarbu panaikinti dažnai neteisingą ar nepagrįstą vizų politiką. Turime taip pat trečiosiose valstybėse e, teikdami ES pagalba kelti savo sąlygas. Turime e, užkirsti kelią ginklų prekybai ir nustoti su autoritarinėmis valstybėmis suokalbiškai bendradarbiauti, mesdami, kad nieko nevyksta. Dėkui. Pirmininkas, ačiū poniai Fliotrum. GUE frakcijos vardu 2,5 minutės, 2,5 minutės poniai, ponui Katanė. Ačiū pirmininkė. Tai, kas vyko už vakar, yra labai gėdinga drama. Jos mastai iš tikrųjų šiurpinantis. E, žvelgiant į tai, ar turint omenyje, kiek žmonių nori pasiekti Europą ir kokiamis sąlygomis, yra grubiausiais būdais pažeidinėjama žmogaus teisė į gyvybę, kuomet mes e, matome, e, kaip e, vyrai ir moteris, bėgantis nuo karo ir bado, ieškantis geresnio gyvenimo, žūva. Turime aiškiai pasakyti, kad tokios laivų nelaimės nėra išimtis, jas yra labai lengva prognozuoti, turint omenyje tą represyvę ES valstybių vykdomą e, politiką kilmės šalių atžvilgių, migrantų kilmės šalių atžvilgių. Mes esame apsitvėrę tam tikrą prasme virtualią spigliuotą vėlą Europos pietuose. Tie žmonės neturi jokių kitokių galimybių atvykti į Europą, įsitvirtinti Europos darbo rinkoje ir e, prieglopščio prašymo teisės jiems yra iš esmės apribotos, o jų pačių valstybėse e, valdo autokratai, ir jie sprendžia, ar tiems žmonėms gyventi ar mirti. Per pastarosius 20 metų tūkstančiai tokių žmonių, kurių nei vardų, nei veidų niekas nežino, žuvo tokiais būdais, bandydami patekti Europą, jie tapo paša, pašaru, pašarai žuvims. Aš norėčiau paprašyti, paraginti poną Pioteringą kitą parlamento plenarinę sesiją pradėti tylos minute, e, siekiant e, atminti tuos žuvusius asmenys, tačiau vien tylos minutės nepakanka. Mums reikia konkrečių politinių veiksmų, konkrečių žingsnių tam, kad e, viduržymė jūroje nebūtų tiek žuvusių. Ačiū, dabar žodis komisarui Baru. Kalbėsiu trumpai, pirmininkė. Svarbiausia juk veikti. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė pirmininkas Deprei. Reikia globalaus požiūrio, reikia partnerysčių susitarimų, nes vienapusiškai mums problemų išspręsti nepavyks. Jūs pabrėžėte, kad mes kaip europiečiai turime prisimti atsakomybę. Reikia, kad legali migracija būtų atviriau mūsų vertinama, reikia mums priimti tuos žmonės, kurie bėga nuo persekiojimo ir karo, tai yra mūsų pareiga. Tačiau norėčiau priminti Europos parlamentui vieną tiesą. Juk valstybės, trečiosios valstybės taip pat atsakingos, o su jomis dėrėtis yra sunku. Tai reikia atsisakyti tų darybų? Tikrai ne. Reikia pasiekti, kad Libija e, sukurtų prieglopščio sistemą, reikia padaryti taip, kad Libija galėtų pati mums padėti sulaikyti kai kuriuos žmonės gabenančius asmenys, kurie verčia tuos vargšus žmonės rizikuoti. rizikuoti. Aš pats, pavyzdžiui, girdėjau, kaip Maltos valdžios atstovai sakė, kad Libija kai kuriems laivams leido išplaukti, o tuo tarpu, kai tų laivų padėtis buvo tikrai liūdna, apgailėtina, o e, maltiečiai turėjo juos gelbėti, tuos vargšus visus žmonės, kuriuos išnaudojo juos pervežantis žmonių vedliai. Taigi mums reikia pademonstruoti tvirtumą su darybo, darybose su kai kuriomis valstybėmis nesilaikančiomis savo tarptautinių įsipareigojimų. Štai, manau, kad mums reikia veikti visiems kartu, mobilizuotis visiems kartu, kad galėtumėm išvengti tokių dramatiškų įvykių pasikartojimo. Ačiū komisarė. Kitas darbo tvarkės klausimas. Pono Laks pranešimas. Bendrijos vizų kodeksas. Pone Laks, žodis jums.